rezoliucijų dėl Kongo. Balsuojame dėl bendros rezoliucijos. Kas už, pakelkite rankas. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl Nepalo. Keletas žodinių pakeitimų. Romeva Roeda jos pristatys. Prašom. Labai trumpai, turiu keletą žodinių pakeitimų, galiu iškart juos perskaityti ir paskui galėsime balsuoti dėl visų. Pirmiausia, A ir C. E, pilietinį karą pakeisti ginkluotų konfliktų. Toliau PLA pakeisti būsiais maoistų kovotojais. Toliau e, dar įrašyti žodžius e, buvę maoistų kovotojai. Ir dar siūlome įrašyti 12, pakeisti vieną žodį 12 pakeitime, 9 CPN pakeisti UCPN, brūkšnelis N, dėl ką pakeisti žodį kitas artimai žodžiu ir dar įrašyti žodžius aukštesnį raštingumo lygį. Dėl vieno pirmosios pastraipos siūlome paskutinę sakinio dalį išbraukti dėl e, nepriklausomos struktūros statuso ir dėl 20 išbraukti žodį revoliucinis ir žemės reformos komisija. Tai yra visi pakeitimai. Aš jaučiu, kad visi jiems pritarė, taigi paprasčiausiai e, užfiksuokite juos protokole. Grupės frakcijose tai buvo išplatinta ir frakcijos tai turėtų turėti raštu. No, so we... Ar yra prieštaravimų? Ne, tada galim priimti. Taigi balsuojame dėl pakeitimų žodžių. Balsuosime už visus iš karto, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau. 23 pastraipa, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojamoji dalis L, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Konstatuojamoji dalis M, už prieš susilaikė priimta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Paskutinis šeši pasiūlymai rezoliucijai dėl Libijos. Šį kartą balsuosime vardiniu būdu už visą rezoliuciją. Pasirenkite korteles. Pradedame balsuoti elektroniškai. Baigėme balsuoti. Ar jau visi balsavote? Herr Poselt, <laughs> ar jau išbalsavote? Jetzt sind wir alle. Also, the, the vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Now I still have some statements. Dar turiu šiokių tokių pranešimų. Mano tekstas yra čekiškai, tol skaitysiu čekiškai. Pone Žanin Henes Plašart ir ponas Bontes pateikė raštu